Ir tai yra priėmė domėn ponios, ponios Saks e, išrinkimą į Europos parlamentą nuo balandžio 7. Sveikiname senai naują kolegę. Noriu pranešti, kad pagal tinkamą darbo tvarkos taisyklių straipsnį nauji parlamento nariai gali dalyvauti posėdžiuose, kol niekas nepareiškia prieštaravimų dėl jų paskirimo ir jeigu raštu deklaruoja, kad neužima jokių pareigų, kurios yra